gerbiami kolegos, gavome praeitos sesijos protokolus, jį laikysime patvirtintų, jeigu nėra jokių pastabų, regis jų nėra. Taip pat iš tarybos gavau